diskusijas ir šiuo klausimu. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijoje ir tiems, kurie liko salėje iki diskusijos pabaigoje. Rytoj plenarnė sesija bus tęsiama 9 val. atskiromis sesijomis, o protokolas yra rengiamas ir bus pateiktas rytoj. Taigi linkiu gero poilsio ir sėkmingo kelionės į namus.